komisijos pirmininko pareiškimas dėl komisijos darbo vietų augimo ir investicijų paketo. Ir dabar žodis komisijos pirmininkui Žanui e, Klodui Junkeriui. Koliks. Ačiū pirminkė, kolegos, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Kreipiuosi, kreipiausi į jūsų parlamentą prieš mėnesį ir žadėjau pristatyti ambicingą investicijų planą iki kalėdų. Praėjus mėnesiui kalėdos atėjo anksti. Aš e, atėjau čia įvykdyti savo pažadą. Ir darau tai čia, Europos parlamente, nes tai yra ta vieta, kur turi įvykti svarbiausi įvykiai. Šiandien Europa verčia naują puslapį po metų, metus trukusių pastangų atstatyti fiskalinį patikimumą, e, vykdyti reformas ir šiandien vykdome trečią punktą šiame e, užburtame rate, e, rate, tai yra pristatome investicijų planą, Europa e, turi imtis veiksmų ir komisija ketina pastumti ir užvesti šį automobilį. Mums reikia ne tik pinigų, investicijų, taisyklių. E, Visą tai, apie ką čia kalbame, yra svarbiausia, yra žmonės, jų užimtumas. Reikia pasiūsti Europos žmonėms ir visam pasauliu signalą, kad Europa imasi verslo dabar nėra kada darytis atgal, nes investicijos skirtos ateičiai. Žinoma, neturime pamiršti visų aukų, kurias sudėjo visi, kovodami su krize. Ar nugalėdami kliūtis, atverdami rinkas, ar reformuodami tai, kas neveikia. Tai yra būtinos, bet nepakankamos prielaidos augimui. Taip, mums reikia struktūrinių reformų, kad modernizuotume ir išsaugotume socialinės rinkos ekonomiką. Taip, reikia fiskalinės atsakomybės, kad gražintume e, viešųjų finansų tvarumą ir pasitikėjimą jais. Ir kad užbaigtume šį e, virtualų ratą, reikia sustiprinti investicijas. Ne vienas medis negaus, neauks vien tik tai e, pas, matinamas dirba ir orų. Reikia investicijų plano. Pirmą kartą komisija pristato visus Europos ekonominės sėkmės komponentus. Ir jie ne vienas, ne vienas nekovoja su kitu, jie yra visi bendras signalas kad Europas gali užtikrinti augimą ar vilti savo e, ateities kartoms ir pasauliui, tapdama patraukliu investicijų augimo centru. Kodėl mes tai darome? Visų pirma, todėl, kad mes e, susidurime ne tik su didelė investicijų spraga, esame pakliuvę investicijų spastus. Kai kalbame su investuotojai, visi sutinka, kad Europa yra patraukli investicijoms vieta. Tačiau pažvelgus į skaičius, matome visai kitą vaizdą. Investicijų lygis ES e, yra 370 milijardų eurų mažesnis negu iki krizės, o investicijos eina į Junktinės valstijas. Europa atsilieka. Kodėl? Todėl, kad investuotojams trūkta pasitikėjimo, e, patikimumo jiems neužtenka. Ir antra, todėl, kad mes susidurime su dideliu paradoksu. Nepaisant didžiulio e, likvidumo pinigų rinkose ir e, sąskaitose investicijos Europoje neatsigauna. Trečia, mūsų e, viešiesiams ištekliams yra sunku ką nors padaryti, nes mūsų skolimo lygis pasiekė 90 procentų BVP per pastarosius metus ir viešosios išlaidos sudaro beveik 50 procentų ES BVP. Mums reikia išmintingai naudoti e, viešuosius pinigus, e, atrakinti investicijų kanalus, o viešosios investicijos e, turėtų čia pasinaudoti ir būtų naudojamas tam, kam jos geriausiai tinka. Tai yra finansuoti mokyklas, sveikatos priežiūros sistemas, o ne aptarnauti skolą. Šiandien mes reaguojame į šią Europos patologiją ir e, žvelgėme į tai, kas svarbiausia, tai yra realioji ekonomika. Dabar ne laikas e, kovoms politinių ideologinių pagrindų. Dabar pats laikas e, siekti politinio ir socialinio konsensuso sutarimo, kad Europa vėl imtų dirbti. Dažnai girdžiu kad mums reikia taip vadinamų šviežių pinigų. Tačiau aš manau, mums reikia šviežio starto, šviežių investicijų. Kiti sako, kad mums reikia didesnės skolos. Ne, nereikia. Nacionaliniai biudžetai jau ir taip braška. Europos e, Sąjunga operuoja pasinaudodama subalansuotų biudžetu ir Europai galima aukti nesukuriant naujos E, skolos. Mes neišdavinėsime savo vaikų, savo anūkų ir neišrašinėsime naujų čekių, kuriuos turės apmokėti jie. Mes neišduosime stabilumo ir augimo pakto taisyklių, e, dėl kurių kartu esame sutarę. Tai yra patikimumo reikalas. Tačiau jeigu valstybės narės prisidės prie fondo savo kapitalu, iš šios įnašus nesižvelgsime e, vertindami jų rezultatus pagal stabilumo paktą mes, ką mes darysime, tai yra sukursime tinkamą sistemą, kuri panaudos tink, esamas viešasias lėšas, kad pagal svertą pritrauktų daugiau kapitalo, kurios nebūtų pritrauktas kitaip. Kiekvienas euras gali generuoti papildomas investicijas, kurios kitaip neteitų. Ir taip galima kurti darbo vietas. Reikia atidžiai įvertinti visus projektus. Investicijų tikslai turi būti patrauklus, be reguliacinės naštos, e, jie turi būti susijęs su ekonominė e, tikrovė, o ne politiniais poreikiais. Aiškiai noriu pasakyti vieną dalyką. Pinigai, kuriuos šiandien siūlome, yra papildomi be to, kas jau egzistuoja. Be, tai yra papildomai e, be prie, papildomi pinigai prie 630 milijardų eurų iš struktūrinių fondų. Tai yra papildomi pinigai prie to, ką Europos investicijų bankas jau yra pasiūlęs. Pavadinus jo kapitalą 10 milijardų Europos investicijų bankas e, įnešė 180 milijardų eurų į realią ekonomiką. Čia yra papildomi pinigai šalia visų esamų programų, kurios jau dabar investuoja į infrastruktūrą, į naujoves, Europos mažas ir vidutinės įmonės. Galbūt svarbiausia yra tai, kad čia yra papildomi pinigai be to, ką valstybės narės gali padaryti pačios savo padėdamos, nes jos taip pat turi skatinti investicijų aplinką, geriau panaudodamas viešasias lėšas ir įsipareigodamas vykdyti struktūrinės reformas. Paaiškinsiu, kokia yra mano viziją, kam turėtų būti skirti šie pinigai. Mano vizija tai yra vaikai e, mokykloje Salonikose, einantis į naują klasę su naujais kompiuteriais. Aš matau e, Europos ligoninės, kurios gelbėja gyvybės, panaudodamas naujausią įrangą. Aš matau Prancūzijos darbuotoją, kuris vykdamas į darbą gali pasikrauti savo elektromobilį e, pakeliui. Namūkiai, bendrovės, turi pasinaudoti technologinę pažangą ir jiems reikia, kad visi veiksmai būtų efektyvūs energetikos prasme. Energetikos sektorius turi sujungti tinklus ir rinkas, integruoti atsinaujinančius šaltinius, diversifikuoti tiekimo šaltinius. Transporto sektoriui reikia modernizuoti savo infrastruktūrą, sumažinti e, kamščius, e, aplinkai, reikia geriau perdirbti atliekas, geriau e, valyti vandenį, mums reikia e, greitesnio, plačiojošio interneto ir protingesnių duomenų centrų visoje Europoje. Reikia investuoti į švietimą, į e, naujoves užtikrinančias sistemas, kurie, kurios nepakankamai yra invest, finansuojamos palyginti su mūsų konkurentas. Mums reikia investuoti į žmonės. Tai yra socialinė rinkos ekonomika. Poreikiai yra didžiuliai. Ir šis e, iššūkis yra kartos iššūkis. Kaip mes imsime šio iššūkio? Pinigai iš dangaus nenukris. Neturime e, pinigų spausdinimo mašinų, turime pritraukti pinigus ir priversti juos dirbti mums. Ir šiandien mes e, kūrėme naują architektūrą, kuri leis tai pasiekti. Svarbiausia reikia sukurti pajėgumus, kurie galėtų e, prisimti riziką, kad galėtume pritraukti naujas investicijas. Mūsų planas pagristas trimis ramščiais. Pirmiausia, mes sukursime naują Europos fondą strateginėms investicijoms, kuriam garantiją suteiks viešieji pinigai iš ES biudžeto ir iš Europos investicijų banko. Fondas galės mobilizuoti 315 milijardų eurų per ateinančius trejus metus. Tačiau kai kas sako, kad to nepakanka. Turiu priminti Jums, kad tai yra viena didžiausių pastangų Europos e, Sąjungos pastarojo metų istorijoje, mobilizuojant Europos Sąjungos biudžetą, pritraukti papildomas investicijas, nekeičiant taisyklių. Žinau, kad kai kuriems iš jūsų tai kelia nerimą. Kelia nerimą poveikis e, e, asignavimams moksliniams tyrimams ir kitiems dalykams. Jūs manote, kad e, sujungiant 20 metų horizontą ir e, kitas biudžeto eilutes gali pakengti. Tačiau taip nebus. Kiekvienas euras e, šiuose programuose sukuria 50 eurų tiems patiems tyrimams ir infrastruktūros projektams. Mes ne perkeliame pinigų iš vienos kišenės kitą, mes maksimaliai sustipriname jų poveikį. Valstybės narės, jeigu jos prisidės prie šio fondo, tai fondo na, poveikis bus dar didesnis. Pirmininkė, ponios ir ponai. Antrasis elementas, numatytas mūsų pakete, yra štai koks. Mes ketiname sukurti patikimus projektus, kurio, kurie būtų susijęti su investicijų paketu, kad būtų galima skatinti investicijas į europinius projektus. Tai be jokios abejonės nėra politikų darbas, mes netrinkinėjame projektų, mes turėtumėme čia išlikti kuklesni, nes tokia atsakomybė tenka specialistams, kurie turi pakankamai patirties ir pakankamai ekspertinių žinių fondas, fonde bus investicijų komitetas, kuris bus sudarytas eksper, iš ekspertų ir jie vertins socialinę ekonominę naudą visų tokių projektų. Na, o trečiasis paketo komponentas yra ambicingas veiksmų planas, kurio pagalba mes sieksime padaryti Europą patrauklesnę investuotojams. Tai yra absoliučiai būtina. Dėl to mes mažinsime biurokratiją, ir sieksime, kad reguliavimo našta taptų mažesnė. Tai yra taikoma ne tik finansinių lygmenių, tai yra taikoma visais lygmenimis. Tiesiog bandysime sukurti tinkamiausius parametrus reguliavimo plotmėje. Pastaraisiais metais Europos investicijų bankas atliko puikų darbą ir aš labai džiaugiuosi, kad jie ir bus pagrindinis variklis šioje naujoje investicijų programoje. Ir aš esu labai laimingas, kad jie irgi įsitraukia. Tai yra bankas, kurio reitingas yra 3A ir jis nebijo imtis rizikos. Aš manau, kad reikia pasinaudoti tuo kur kas veiksmingiau, nes be Europos investicijų banko mums nebūtų įmanoma parengti tokios investicijų programos. Ir aš norėčiau padėkoti banko pirmininkui Werneriui Hoyeriui už tai, kaip pavyzdingai jis bendradarbiavo su mumis pastarosiomis savaitėmis ar net mėnesiais. Ši komisija dirba dar tik kelias savaitės. Tačiau mes sugebėjome parengti iš investicijų paketą tik dėl to, kad Werneris Hoyeris ir aš asmeniškai nuolatos keitėmės nuomonėmis įvairiais klausimais ir susijusiomis temomis jau Liepos mėnesį. Ir esu įsitikinęs, kad parlamento pirmininkas taipogi galės tai patvirtinti. Taigi, čia yra daug svarbių dalykų, kuriuos turime pradėti įgyvendinti, nes juk tik prasideda šis ilgas procesas ir mes bandome skatinti augimą Europoje. Valstybės narės turės įnešti savo indėlį į fondą, kad galėtų paskatinti to fondo efektyvumą valstybės narės taip pat yra įsipareigojusios daryti tai, ką jos gali, kad būtų stimuliuojamas ir skatinimas augimas ES, nes kiekvienas euras, kuris bus skirtas tam fondui, gali papildomai sukurti 15 eurų investicijų. Ir aš mainais galiu Jums pažadėti, kad kai vertinsime valstybių narių biudžetus, mes neskaičiuosime indėlių įneštų į tą fondą kai tikrinsime, ar biudžetas atitinka stabilumo augimo pakto kriterijus. Be jokios abejonės, mes negalime tiksliai numatyti, kiek kuri šalis įneš į tą fondą. Tačiau jūs turite nepamiršti, kad kuo daugiau turėsime fondų, tuo daugiau augimo galėsime užtikrinti Italijoje, pietų Europoje. Ir tai bus naudinga ir augimui Vokietijoje. Taigi aš manau, kad žmonės turi aiškiai suprasti, kad mūsų visų likimas yra bendras. Dėl to ir turime stovėti petys į petį ir laikyti solidarumo. 315 milijardų eurų. Tokia yra suma, tačiau tai nėra viršutinis sumos lygis. Ir jeigu tas fondas pradės realiai veikti, ir aš esu įstikinęs, kad taip ir nutiks, tuomet mes viršin, viršysime 315 milijardų eurų sumą ir Europos parlamentas, Europos vadovų taryba turėtų irgi paremti tą investicijų paketą, jų tik, jo tikslus ir siekius ir taip pat tai, kaip tas fondas turėtų būti įgyvendinamas, nes mes Mums reikalingi Europoje tie, kurie galėtų pradėti investuoti Europoje. Ponios ir ponai, aš tikiuosi, jog parlamentas padarys viską, kad atitinkami teisėkuros aktai būtų priimti, kad tas fondas galėtų veikti. Mes manome, kad iki birželio mėnesio jau būtų įmanoma pasiekti, kad susilauktume konkrečių rezultatų. Parlamentas yra pagrindinis partneris siekiant e, užtikrinti ekonomikos augimą Europoje. Mes esame atsakingi prieš jūs. Ir šio fondo vadovai turės reguliariai atsiskaityti už savo darbą. Aš e, užtikrinsiu, kad e, komisijos pareigūnai, taip pat e, Europos investicijų banko atstovai reguliariai informuotų kompetentingus parlamento komitetus apie visą procesą. Tačiau turiu labai aiškiai pasakyti, mums reikia politinės paramos. Mes neturime politizuoti šito plano. Čia neturi būti politinių žaidimų e, šio projekto tema ir neturi būti jokių nacionalinių sąrašų. Tai yra testas pasitikėjimui mumis, tiek e, turint omenyje pasaulinės finansinės rinkas, tiek ir investuotojus. Ir aš e, tikiuosi, jog investicijų Europos investicijų bankas iš tikrųjų yra pakankamai kompetentingas, kad būtų pasiekti mūsų tikslai. Mums reikia lankstaus mechanizmo, mums reikia paprasto naudoti mechanizmo, kad būtų paprasta investuotojams ir valstybių institucijoms. Tas mechanizmas turi būti išplėtotas su laiku. Jisai turėtų nebūti apribotas uh, E, sektorinėmis, geografinėmis ar kitomis e, ribomis. Tas mechanizmas visų pirma turi būti naudojamas atsakingai ir tos valstybės, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, turi pirmosios pasinaudoti investicijomis. Tai gali vykti tik tai tą procesą tvirtinant ES lygmeniu. Europos komisija puikiai suvokia savo atsakomybę, Europos komisija jau veikia, mes taip pat kviečiame ir kitus e, prisijungti prie mūsų ir dalyvauti aktyviai tame procese. Jeigu mūsų planas pasiteisins, o jis pasiteisins, tai tuomet jisai bus pratestas 18, 19, 20 metams. Pone pirmininkė, tai yra investicijų siekis, kuris optimaliau gali leisti mums įgyventi politiką. Yra siekiama investicijomis sukurti darbo vietų. Taip pat mes jį skiriame MVI. E, tai yra įmonės, kurios kuria darbo vietas Europoje ir skatina ekonominį atsigavimą. Ponios ir ponai, mes bandome užbaigti fiskalinę atsakomybę ir struktūrinės reformas, numatydami novatoriškas investicijų priemonės, investicijų planą, į kurį įtraukiamos įvairios valdymo, įvairius valdymo lygmenys. Tai yra trečiasis elementas tame trikampyje. Tik tai pilnas trikampis gali leisti pasiekti rezultatų. Mes sieksime gyvendinti visus tuos tris elementus pinigai, projektai ir priemonės tam, kad sukurtumėme tinkamą verslui aplinką. Mes siūlome viltį milijonams Europos piliečių. Piliečių, kurie nusivylę po eilės metų sąstingio. Taip, Europa vis dar gali būti pagrindinių investicijų epicentru. Taip, Europa gali judėti į priekį ir Europos socialinis modelis tikrai išliks. Dabar, kai žengsime teisingą linkmę, atsigręžti atgal mes jau negalime sau leisti. Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū, ponė Junkeri. Toliau Europos investicijų banko vardu, ponas Hoeris. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ypač noriu padėkoti Jums už suteiktą garbę kreiptis į parlamentą šį ryt ir už galimybę pakomentuoti tai, ką išsakė komisijos pirmininkas. Noriu paremti e, pono Junkerio pristatytą planą ir noriu, kad Jūs pritartumėte. Mes imsimės būtinų veiksmų bankė, e, e, kurių reikia šiam planui gyvendinti. Ir aišku, gruodžio mėnesį kalbėsime su ekonomikos ministrais ir ne, taip pat vadovų taryboje gruodžio mėnesį. Mes esame įsipareigoję kovo, e, panaikinti tą investicijų spragą Europoje. Metų pradžioje bankas atliko tyrimą dėl investicijų spragų Europoje ir prisidėjo prie informacijos klaidimo apie tai, kad per jau septynerius metus Europa nepasiveja 7 metų investicijų e, skaičių 15-20 procentų. Tai yra nuolatinis vaizdas. Be to, be, beveik 15 metų Europa kenčia nuo naujovių spragos palyginti su mūsų konkurentais. Mūsų konkurentai yra už ES ribų. Ir palyginti su toliausiai pažengusiais mes atsiliekame 15 metų ar pusantro procento BVP e, skiriamų e, moksliniams tyrimams per metus. Todėl reikia imtis veiksmų, todėl aš pasiūliau Ekofino tarybai pirmiausia atlikti tyrimą ar e, prielaida, kad ar tiesa, kad investicijų galimybės neegzistuoja. Ir šis tyrimas baigtas prieš keletą dienų. Aiškiai parodyta, kad projektai egzistuoja, yra idėjų e, ir projektai turi egzistuoti. Tai lieka klausimas, kodėl tos spragos nepanaikinamos privataus sektoriaus visų, kurie gali prisidėti prie to. Kokios yra kliūtis investicijoms? Jos gali būti susijusios su rizikos, reikės spręsti tai, tai gali būti ir reguliavimo klausimai, e, teisės aktų e, klausimai, Ir aš e, džiaugiuosi girdėdamas, kad e, komisijos pirmininkas žada imtis šių kliučių. Ir aišku, pasitikėjimas taip pat labai svarbus, bet kokiam investicijam sprendimui. Tiek Europoje, tiek kitur. Todėl turime viską daryti iš, eikės, iš eilės, nustatyti spragas, nustatyti tų spragų priežastis ir po, tų, po to kalbėti apie priemonės, kurios reikalingos panaudoti. Ir galima pažvelgti į septynių metų krizės istoriją. Nuo septintųjų metų ES investicijų bankas e, suteikė daugiau kaip 400 milijardų investicijų. Ir padinus mūsų investicinį kapitalą, mes dar įlėjome ekonomiką 180 milijardų. E, Nežinau, ar pavyks įvykdyti pažadą 18 kartų padidinti tą įnašą, palyginti su mūsų įsitikinimu kapitalu, bet panašu, kad taip ir bus. Taigi kokios problemos dabar? Iki krizės projektai būdavo finansuojami iš viešojo sektoriaus, buvo prisimama rizika viešojo sektoriaus. Ir pajėgumai e, dabar yra sumažėję, todėl e, tai pakerta ilgalaikį konkurencingumą. Tačiau priešingai nuo e, valstybių skolos krizės likvidumas jau ne problema. Pinigų yra saugiausiams projektams. Tačiau kai kurie e, rizikos segmentai e, bando išvengti e, rizikos, e, o daugelio šalių MVI prieiga prie finansavimo e, yra problematiškas. Ir tai dar kartą įrodo, kad e, vienas matas visiems netinka ir todėl skirtingose vietose reikia imti skirtingų sprendimų. Labai svarbu e, šias klaidas rinkoje ištaisyti, kad e, būtų galima pritraukti investicijas į rizikingesnės rytis. Ir tai žada padėti išspręsti šis fondas, kurį pristatė komisijos pirmininkas. Aš Ekofinui ir Europos vadovų tarybai pasakysiu, kad EIB prisidės 5 milijardais eurų prie šios iniciatyvos, o dar 16 milijardų bus skirta iš ES biudžeto, jeigu tam pritars parlamentas ir taryba. Tam būtų galima e, paremti rizikingus e, projektus ir jau bus galima pradėti finansuoti tos projektus 15 metais, panaudojant esamas struktūras. Aš suprantu, kad turėsite jūs priimti svarbiausius sprendimus su taryba Tai užtrus, užtruks, kol naujos struktūros pradės veikti, tačiau tuo tarpu ES bankas gali tą spragą užpildyti, tą laiko spragą užpildyti, kad pradėtume viską dirb, daryti nuo 15 metų. Tai nepadarys įtakos EIB e, darbui už ES ribų, e, kuris remia projektus visame pasaulyje. 10 procentų mūsų viso verslo yra už ES ribų ir mes suprantame, kad esame vertingas partneris, padėdamas ES e, užsienio reikalų vystimos energetikos ir klimato politikai. Mes manome, kad ši iniciatyva gali padėti pritraukti naujas iniciatyvas, naujas investicijas Europoje. Europos investicijų bankas supranta, tai nėra stebuklų lasdelė e, tai ir mes kalbame apie konkrečius pasiūlymus e, pritraukiant investicijas ir e, tikrai mes pasieksime rezultatų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Hoeriui. Dabar Kolegos pasakys frakcijų vardu. Pirmasis ponas Weberis, APP frakcijos vardu. Pirmininkė, komisijos pirmininkė, ponia Hoeri, ponios ir ponai. Mes pažadėjome Žanui, Žanui Klodui Junkeriui per jo rinkiminę kampaniją, kad pasirūpinsime, jog ES piliečiai būtų visų mūsų veiksmų pagrindinis objektas. Ir labai svarbu, kad šiandieną mes kal nekalbėtume vien tik tai abstrakčius klausimus, o kalbėtumėme apie Europos žmonės, žmonės, kurie neturi darbo. Kad kalbėtumėme apie tuos paprastus praktinius dalykus. Ir aš turiu pasakyti, kad tikrai labai gerbiu komisiją, kuri, kuriai pavyko pristatyti šį paketą per tris savaitės. Ir galiu patikinti, kad gausite visą mūsų paramą. Investicijų paketo pristatymas e, šiandieną prie mūsų komisijos sprendimą vakar yra puikus dalykas. Jis Tai nu, nus, tokiu būdu nusinčiamas tinkamas signalas. Mano frakcija mano, kad čia yra daug esminių elementų. Pirmiausia, yra kur kas geriau mobilizuoti privatų į kapitalą, o ne dar prisimti daugiau skolų. Taigi mes privalome išleisti tuos pinigus, kuriuos turi, turime. Ir tą turime padaryti pažangiau ir geriau. Ir mes tą galime padaryti mobilizuodami privatų į kapitalą. Taigi visi tie pasiūlymai yra ypatingai naudingi. Visi puikiai žinome, kad yra keletas klausimų susijusių su naudojama metodika. Pavyzdžiui, ar įtrauksime tuos projektus, kurie jau yra finansuojami į projektus, kurie bus finansuojami pagal, iš šio fondo lėšų. Mes norime pabandyti pritraukti naujų investicijų. Taigi reiks čia e, išaiškinti tam tikrus dalykus ir aš žinau, kad ir komisijos lygmenių dar yra neišspręstų klausimų. APP mano, kad reikia atidžiau peržiūrėti kriterijus, kurie bus naudojami projektams atrinkti. Aš manau, kad yra politinis sprendimas. Ir kalbant apie parametrus, aš manau, kad tai, kad mes bandysime pritraukti privatų į kapitalą, yra tai, ką turėtų pasvarstyti ir taryba. Aš manau, kad mes kreipsimės į tarybą, kad jie išeitų iš to finansinio akla, finansinės aklavietės, nes mums reikalingi konkretesni pasiūlymai. Taigi darbų dar laukia nemažai ir dabar iš ties privalome pasiraitoti rankovės ir imtis tų darbų. Ponios ir ponai, pinigai be jokios abejonės patys savaime, vis, savaime visų mūsų problemų neišspręs. Ir Žanas Klodas Junkeris labai aiškiai tai akcentavo. Ponios ir ponai, investuotojai sugrįžta į Europą. Mes matėme tą ir Portugalijoje, tarkim, ir Airijoje. Praeitą savaitę APP frakcija susitiko su kolegomis Latvijoje ir galiu pasakyti, kad investicijos vyksta ir toje šalyje. Kodėl taip yra? Todėl, kad tos šalys vykdo struktūrinės reformas. Per pastaruosius keliarius metus jos ėmėsi reikiamų žingsnių tam, kad būtų transformuota jų visuomenė. Taigi mes turime išlikti drąsūs ir įgyvendinti struktūrinės reformas Europoje. Mes turime žvelgti į bankus, turime žiūrėti, kaip būtų galima atkurti bankų kapitalą, turime siekti konkurencingumo ir yra problemų su bendraja rinka, dėl to ir trūksta investicijų. Yra problemų ir Italijoje ir matyt mūsų net ir nestebina tai, kad taip ilgai e, dėl to, kad taip ilgai trunka bylų procesai Italijoje, žmonės nenori investuoti į tą šalį. Tas pats paskaitinė ir apie Prancūziją, net ir apie mano šalį Vokietiją. Dėl to kiekviena valstybė turi atlikti savo darbus, įgyvendinti savas struktūrinės reformas. Dar vienas dalykas, kuris svarbus mūsų frakcija yra, tai, ir aš labai trumpai, ponai ir ponos, ponios, norėčiau apie tai pakalbėti, nes tai mums aktuolus klausimas. Būtent Reikalingas biudžeto stabilumas, jeigu norime užtikrinti augimą, jeigu norime atkurti pasitikėjimą nacionaliniais biudžetais. Tik tada galėsime tinkamai atlikti darbą, nes būtų labai apmaudu, jeigu trūktų pasitikėjimo nacionaliniais biudžetais ir tai pakenktų augimo Europoje. Žanas Klodas Junkeris šiandien atvyko ir pateikė savo pasiūlymą. Aš norėčiau, kad mes įsitrauktume tik į konstruktyvę kritiką. Aš girdėjau daug žmonių galinčių apibūdinti problemas Europoje, tačiau mažai kas drįso pasakyti, kad ši idėja nebloga, bet mano pasiūlymas dar geresnis. Štai todėl aš ir raginčiau visus kolegas įsitraukti į konstruktyvę kritiką, nes mums reikalinga sukurti pasitikėjimo klimatą. Ir vėlgi, kolegos, Kalbant apie tarybą, kai pradėsime pasirengimus diskusijoms taryboje gruodžio mėnesį, matyt bus skundžiamasi, kad per mažai kas buvo padaryta. O aš dėl to ir norėčiau jūsų paprašyti suvokti, kad Europa laikosi savo pažadų. Europa numatė lėšas Ir jeigu Europa kviečia valstybės narės atlikti savo darbus, prisidėti prie to bendrojo tikslo, jos ir turėtų tą padaryti, nes visos šalis gali numatyti papildomų išteklių, jeigu tik to panorės. Taigi dėl to, ponios ir ponai, aš manau, kad mes remiame Žano Klodo Junkerio pasiūlymus ir aš manau, kad šiandien iš ties yra puikia diena Europai. Ačiū. für die fraktion der sozialisten und demokraten hat jetzt das wort der vorsitzende. Dėkoju. Ponas Pitela, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, dėkoju. Prieš penkerius metus e, Baroso komisijos mantra buvo griežtos ekonominės priemonės ir stabilumas. Jūs, pone Junkeri, pasirinkote parlamentą savo investicijų plano pristatymui. Mes už tai jums dėkingi. Iš tikrųjų, padėtis dabar yra kitokia ir įmonėms, ir piliečiams, komentatoriams, visiems tai yra aišku. Dabar yra kita fazė. Prieš penkerius metus buvo vienas šūkis, dabar šūkis pasikeitė. Dabar kalbame apie ekonomikos augimą ir užimtumą. Jūs davėte pažadą ir tą pažadą ištesėjote. Puiku. Mes, socialistai, demokratai, sakėme, jog paremsime jūs. Ir galiu pasakyti be aukštų žodžių, jog tai, kas vyksta šiandien, yra mūsų politinės kovos rezultatas. Nes daugelis dalykų tame plane mums patinka ir mums patinka taip pat metodas, kuris yra taikomas. Šituo požiūriu parlamentas uh, labai aktyviai dalyvaus tame procese. Jau yra pasiektas negrįžimo punktas šituo požiūriu, negrįžimo atgal e, taškas. Labai svarbu, kad tame procese aktyviai dalyvautų ir Europos investicijų bankas, kad būtų tinkamai elgiamasi su e, riziką keliančiais e, projektais. Mums svarbiausias dalykas yra piliečių gyvenimas. Mums labai svarbu, kad investicijos kurtų naujas darbo vietas. Mes pateikėme šitas idėjas savo pasiūlymuose. Sakėme, jog investicijos turi būti ne bet kokios. Tos investicijos, kurių mums reikia, turi būti tikslinės pirmininkė Junkerį, jūs einate teisingų kelių, tačiau reikia dar kai ką patikslinti. Reikia didesnio aiškumo. Mums labai svarbu yra pereimas į naują energetikos etapą, kova su klimato kaita. Ir esant tokiems svarbiems iššūkiams, turime veikti kartu ir užtikrinti tvarumą Tokia yra mūsų misija. Mes turime galvoti apie Europos civilizaciją. Turime imtis priemonių, kad įvyktų realūs pokyčiai. Darbo grupė turi būti e, sukurta, kad būtų nuspręsta, kokios investicijos turi būti prioritetinės. 20 milijardų pradinio kapitalo yra puikus išeities taškas, puikiai pradžia. Turime kviesti valstybės narės prisidėti prie šito plano. Jūs labai aiškiai sakėte, kad valstybių narių įmokos nebus įskaičiuojamos į, e, į skolą ir į deficitą. Tai yra be galo svarbus aspektas. Ir būtent tokio biudžetinio lankstumo mums reikia. Tai yra istorinis posūkis, todėl kad e, e, pakto griežtumas tuo būdu yra aplenkiamas ir paktas ir jo taisyklės yra taikomos protingai, o nesustabarėjusiai. Ir e, tuo būdu mes galime veikti kaip politikai, o ne kaip buhalteriai kalbant apie lankstumą, čia turi būti labai aiškiai elgiamasi ir dalinių priemonių nepakaks. Mes norime, kad viešos investicijos naudojamos Europos e, projektams nebūtų apimtos stabilumo pakto. Pone pirmininkė, galbūt tai yra paskutinis šansas, bet turime prisijimti tam tikrą riziką nes dabar yra puikia proga tai padaryti. Mes remiame šį planą ir jeigu tas planas pasiteisins, tuomet mes norėtume, kad jis būtų pratestas kitiems trims metams, kaip kad jūs ir sakėte. Įgyvendinant šį projektą labai svarbu, svarbu užtikrinti e, teisingumą ir vienodas sąlygas. Madrido vaikai ar Salonikų vaikai turi mokytis tinkamomis sąlygomis. Lisabonos tikslai e, mums čia yra labai svarbus. Mes turime padaryti kokybinį šuolį. Mums reikia drąsos ir reikia aiškaus matymo. Dėkuoju. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion. Labai ačiū. Dabar e, KR frakcijos vardu ponas Kamalas. Ačiū, ponė pirmininkė, pirmininkė Junkerį. Kaip žinote, mūsų politinė frakcija žvelgia į ateitį, ne į ateitį, ne į praeitį. Tačiau turiu pasakyti, man patinka jūsų analogija e, kai, su laistytuvu. Kaip panaudoti tą laistytuvą, kad, jis, kad būtų stimuliuojamas augimas, kad tai nebūtų potvinis, kuris išplauna investicijas. Kaip užtikrinti, kad tai nebūtų privati drėkinimo sistema, kuri uh, niekada neišjungiama. Mums reikia detalių atsakymų mūsų klausimus. Aš kalbėjausi su privačiais investuotojais, klausiau jų, kodėl jie neinvestuoja. Kalbėjausi su e, dideliu investiciniu investuotojumi praėjusią savaitę, kuris turi 600 milijardų investicinį paketą. Jie sako, kad e, e, iš vyriausybinių projektų nėra gražos, kaip užtikrinti, kad projektai būtų pri, patrauklus privatiems investuotojams. Kapitalistai, investuotojai sako, kad jie neinvestuoja dėl to, kad ES e, teisės aktai mažina ES patrauklumą. E, buvęs Vokietijos pramoninkas su manimis kalbėjosi neseniai. Jis klausė, kodėl Europos, e, eurozona taip geriau pritraukia investicijas, tai yra ne eurozona, pritraukia geriau investicijas negu eurozona. Aš norėčiau, kad eurozona veiktų geriau, bet kaip žinote, ji neveikia. Ar čia euras yra atsakymas į klausimą? Tačiau svarbiausia, kaip e, atrakinti tas investicijas, kaip užtikrinti, kad kalbėtume ne tik apie pinigus, kaip užtikrinti, kad vyktų reformos, kaip čia buvo sakoma. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Prieš keletą metų kalbėjau su Britų bendrovė, kuri norėjo investuoti e, Brandiziją Italiją. 11 metų jų pastangos e, truko inve, norint investuoti į suskėsintų dujų terminalą. Didžiulis projektas, tačiau jie pastraukė galvulę dėl biurokratijos ir susierzinimo. Kaip užtikrinti, kad e, tokia biurokratija nesustabdytų investicijų į infrastruktūrą? Kitas pavyzdys. Kastilijos e, oro uostas. Milijonai euro, eurų sukišta į oro uostą, tačiau po 44 mėnesių jo statybos pabaigos jis dar netidarytas. Taigi, klausimai yra, kaip atrakinti tas investicijas, kad mokesčių mokėtojai neprisimtų didžiausios naštos, kaip išvengti situacijos, kai e, e investuotojai laimi, o mokesčių mokėtojai pralaimi. Kaip išvengti mano minėtų pavyzdžių? Atsakykite į šios pavyzdžius, ponia Junkeriai, detaliai. Papasakokite, apie šias investicijas. Pasakykite, kodėl privatus sektorius šiuo metu neinvestuoja ir galbūt tada mes pritarsime jūsų projektams. Ačiū. Dėkoju. Dabar Alde frakcijos e, vardu kviečiu, kviečiu poną Ferhopštatą. Pone Kamala, Berlyno oro uostas irgi dar netidarytas, bet čia jau kitas klausimas. Ta problema gal ta pati, bet situacija šiek tiek kitokia. Puiku, kad šiandien yra pateiktas šis pasiūlymas ir jūsų, pagal jūsų planą birželio pirmąją dieną kitais metais turėtų būti pradėtas įgyvendinti šis planas ir naudojamos lėšos. Ir puiku, kad daugiau nėra kalbama apie milijonus, nes jau penkerius metus iš eilės mes kalbame apie augimą, kalbame apie milijonus, projektinės obligacijas ir panašiai. Ir dabar mes jau pagaliau sugrįžome į vėžės ir kalbame apie realias investicijas, nes investicijų spraga Europoje milžiniška. 700 milijardų eurų eurų. Nuo pat krizės pradžios investicijų mastai Europoje sumažėjo 14 procentų, kai tuo tarpu JAV investicijų lygis buvo stabilus per visą tą laikotarpį. Taigi tai yra esminis klausimas. Čia trys dalykai patys svarbiausi, jeigu norime, kad planas pasiteisintų. Pirmiausia, šis investicijų planas, ponė Junkeri, negali būti vertinamas atskirai. Aš manau, kad jūs iš, nuo kitų metų pradžios, kuomet e, numatysite teisės aktus, pasiūlysite teisės aktus ne tik šiuo klausimu, bet ir dėl papildomų reikalingų elementų. Pirmiausia, struktūrinės reformos valstybėse narėse. Apie tai buvo kalbama, ponas Weberis pateikė keletą pavyzdžių, darbo rinką, pensijų rinką. Man net galime kalbėti apie sąlygas saligiškumą, nes atvirai kalbant, koks tikslas pradėti finansuoti investicinius projektus įvairiose šalyse, jeigu tos šalys nesims savų pastangų ir negyvendins struktūrinių reformų. Man čia sąlygos dėl struktūrinių reformų yra labai svarbios ir jas galima kelti nuo kitų metų pradžios, kai bus pasiūlytas jau pilnas paketas. Antras dalykas. Aš manau, kad ši programa turi turėti antrąją dalį. Būtent atverti reikia ir liberalizuoti rinkas. Ir, ir skaitmeninėje rinkoje, ir energetikoje. Ir čia turime daug pavyzdžių. Nebūtų prasminga susijęti Prancūziją ir Ispaniją energetinę prasme, jeigu tuo pačiu metu yra įstatymų Prancūzijoje, pagal kuriuos ne, ne, neįmanoma gauti uh, energijos iš Ispanijos. Tuomet tas tinklas, energetinis tinklas nieko neduoda, nieko nereiškia, tas pats paskaitinė apie skaitmenę rinką. Jeigu ir toliau 28 28 priežiūros institucijos skaitmenėje rinkoje bus, pamirškime apie tą plačią juostį internetą. Tik ta, reikia sutvarkyti tą sistemą ir tik tuomet investicijos bus prasmingos. Ir trečiasis pavyzdys dėl kapitalo rinkų. Jei ir ponas Hill štai čia sėdi, jeigu nebus uh, suvienytos kapitalo rinkos, ponė Hill. Jūsų turtas Britanijoje ne, nebus, negalės būti panaudojamas investicijoms Italijoje. Taigi, štai ką mes turime padaryti. Mums reikalingas ne tik investicijų paketas ir planas. Tuo pat metu mums reikia teisės aktų suvienijančių tas rinkas, nes priešingų atveju mes prarasime e, tas lėšas. Ir trečiasis mano pamastymas. Dėl to, kaip veiks šis fondas. Pripažinkime, judėjimo laisvės labai daug nėra čia, pritraukiant viešas, viešus pinigus. Žinau, kad turime tik viešų skolų, o viešų pinigų mes neturime. Taigi garantijų schemos panaudojimas yra teisingas kelias. Garantijų schema reiškia, kad tam nereikia kapitalo, galime sukurti svertą. Ir čia, aš manau, svarbiausias yra dalykas ir kreipiuosi ne jūs, o į kitą pusę tarybą mes, jūs sutinkame su pasiūlymu, tačiau taryba irgi turi būti įtraukiama. Tos 28 valstybės narės, nes jeigu tos 28 valstybės narės įsitrauks į tą garantijų schemą, tada garantijų schema bus kur kas didesnė negu tas 21 milijardas, kuris dabar pasiūlytas. Ir aš pono Gozi prašau, kad pirma, pininkauti Italija būtų įtraukia, pirmininkant Italija įtrauktų tą klausimą į gruodžio vadovų tarybos posėdį. Kiekviena valstybė narė turi ir privalo dalyvauti tokioje garantijų schemoje, kad būtų galima pritraukti investicijas į Europą. Taigi tai yra esminis dalykas, pirmininkančiai Italijai, ką norėčiau pasakyti. Kitas dalykas, ponia Gozi, kodėl nepritaikius ne, ne mokestinių nuolaidų kiekviena valstybė narė gali pasiekti puikių rezultatų. Pavyzdžiui, valstybės narės galėtų neapmokestinti tam tikrų elementų ir tada tai pritrauktų netgi eilinius piliečius, prisidė, jie galėtų prisidėti prie to fondo, ne tik instituciniai investuotojai. Pavyzdžiui, jeigu tu turi bankę pinigų ir tu galėtum galbūt gauti 2 procentų gražą, jeigu valstybės narės netaikytų tam mokesčių. Ir galiausiai nesukurkime čia eilinio valstybių narių pagėdavimų sąrašo. Būtent Europos komisija turi rinkti, rinkti projektus ir taip pat investicijų bankas. Jie kartu, kaip broliai dviniai, turėtų būti investiciniai dviniai. Dėkoju. Labai ačiū. E, kairiųjų vardu ponas Papadimulis. Pone Junkeri, e, dėja šis e, garsusis paketas, kuris sudaro 300 milijardų eurų, kuris pažadėtas, yra tuščias. Tai yra lašas jūroje. Ką jūs ketinate pateikti? 15 milijardų iš e, bendrijos biudžeto 16 milijardų ir 5 milijardus iš investicijų banko. Ne vieno euro naujų pinigų. Ir jūs mums žadate, kad sukursite sverto efektą, kurio dydis bus 15 kartų didesnis. Ne vienas pasaulio ekonomistas nepatikėjęs kad esant šiai stagnacijai, recesijai ir deflecijai e, e, būtų įmanoma sukurti tokį svertą, 15 kartų e, svertą. Ir ekonomikos ministrai, kurį jūs remia, kurie svarstys šį paketą, jie sakys, kad reikia naujų pinigų, naujo kapitalo istorija mus moko, kada turi stagnaciją ir recesiją, jeigu nėra viešų investicijų, viešų lėšų, nebus jokio augimo. Panas Verhoštatas sako, kad e, recesija yra didžiulė, mes atsiliekame nuo jungtinių valstybių. Kodėl? Todėl, kad jie įputė e, augimą panaudodami savo pinigumis o mes nieko nepakeitėme. Pone Junkeri, man atrodo, kad jūs pasiūlėte panaudoti e, e, kažkokius tai e, Europos pinigus, pana Šoiblė tam nepritarė ir viskas baigėsi. Jūs kalbate apie Salonikų vaizdus, tačiau jūsų politika kartu su trejetu sukėlė 15 procentų recesiją, 30 procentų nedarbą tai, ir humanitarinę krizę. Tai jūsų paketas yra viskas kaip paprastai. Niekas nepasikeis. Europoje ir toliau dominuos Vokietija ir skatins tą griežtą taupimą. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Herr Vorsitzender. Ponas Lambert. Pone Junkeri, turiu pasveikinti Jūs, kad atvykote pas mus. Dabar patikite tai, kas jau pradeda panašėti į investicijų planą. Jūs žadėjote tai ir savo pažadą ištesėjote. Jūs sakėte, kad Europoje nėra pakankamai investicijų, tačiau turime susitarti dėl investicijų savokos pačios. Investicijos, kurios uh, galbūt būna ir tokių investicijų, kurios galbūt naudojamos tam, kad kažkiek laiko jos generuotų e, pelną, kitus pinigus. Ir kartais e, dėl to kyla nekilnojamo turto burbulai. Nuolat matome tai Europoje. Investicijos galbūt reiškia, kad e, milijardai yra investuojami tam, kad būtų statomi betoniniai pastatai, kurių niekam nereikia, ar kad būtų statomas užtvankos, kurios e, irgi nelabai reikalingos. Ir galų gale tai daroma galbūt siekiant kažkokių politinių tikslų, iš politinės didybės, negalvojant apie papildomą naudą. Mes manome, kad e, vienintelis naudingos investicijos tai yra materialios, finansinės, žmogiškos investicijos, kurios tarnauja uh, E, tiems tikslams, kuriuos priminė popiežius vakar. Tai yra, už, kurios visų pirma siekia užtikrinti žmogaus orumą. Čia kalba sukasi apie infrastruktūras, apie mūsų gamtinius išteklius, apie mokslinius tyrimus, apie švietimą. Tai yra investicijų tikslai. Jūsų planas atrodo, e, jog siekia kai kurių iš tų tikslų. Tačiau turint omenyje to plano apimti, gana sunku yra tikėtis, turint omenyje, kad jau ant stalo yra 21 milijardas, sunku tikėtis, kad tai bus pakankama ir kad e, sverto efektas bus pakankamas, kad e, būtų pasiekta 315 milijardų. E, buvo pasakyta, investicijų banko vadovas e, minėjo, jog kiekvienas euras pritrauks, e, viešasis euras pritrauks 15 eurų iš privataus sektoriaus. Nežinau, ar tai bus. Turime galvoti taip pat apie programas ir kokias programas finansuoti. Šis planas siekia užtikrinti, kad viešasis sektorius padengs E, nuostolius, jeigu tokių būtų. Jeigu įmanoma patobulinti tą planą, mes prie to prisidėsime. Žalieji visuomet tokiais e, atvejais savo indėlį įneždavo. Tačiau manau, kad plane kai ko trūksta. Nes e, mes sužinome, kaip yra iš tikrųjų E, kuomet palyginame, visuomet, jeigu nori žinoti, koks bus pelnas ir kaštograža, turi iš anksto žinoti tam tikros e, dalykus. Tūkstantis milijardų už penkių metų turi atsidurti realioje ekonomikoje primdami sprendimą turime į tai atsižvelgti. Toliau, kova su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. 21 milijardas. Jeigu didelis įmonės mokėtų tiek mokesčių procentais, kiek moka mažos e, ir vidutinės įmonės, tai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Fiskalinėje srityje mes turime imtis konkrečių priemonių, reikia apmokestinti iškastinį kūrą ir turime finansiškai skatinti tas kūro rušis, kurios padės Europai pereiti į kitą energetikos etapą. Ir tuomet kiekvienais metais mes e, sutaupysime daug lėšų ir tuomet visa tai nebus vien tik tai Putino naudai. FDD frakcijos vardu ponas e, Auflin. Ačiū. Aš maniau, kad kai kurie sandoriais Londono Cityje turi sverto efektą, tačiau tai net neprilyksta Europos komisijai. Brutali tiesa yra ta, kad nėra 350 milijardų eurų, kuriuos galėtume išleisti. Nieko panašaus. Jūs e, tiesiog gerus pinigus primesite prie blogų pinigų. EBPO pripažino, kad euro zona turi griežtas stagnacijos tendencijas. Pone Junkeri, jūs bandote ieškoti netinkamo sprendimo, tačiau pati priemonė nėra racionali. Mano šalyje prekybininkai tai vadintų citrina ir jos, ją reikia išmesti. Yra naudojamos valiutų, valiutų kursų depreciacijos visiekiant skatinti ekonominę veiklą sunkiais laikais. Britanijoje mes milijoną eurų, milijoną darbo vietų sutaupėme, kai leidome nuvertėti savo valiutai. Graikija, Italija, Portugalija, Ispanija negalėjo pasiekti tuo pavyzdžiu. Aišku, galime tik tai pasi... pavydėti geros ekonominės būklės Vokietijoje, kur yra puikios technologijos, sverto ekonomika, ekonomija ir kur yra pačios geriausios įmonės Europoje. Tačiau ten yra tos, manyti, kad visur taip yra, yra neteisinga. Daug matome nekokios situacijos nedarbas, nedarbas tarp jaunimo ypatingai siaubingas ir bandymas pasakyti, kad ES ir dabartinė jo, jos inkarnacija yra gėris, nėra teisinga. Mes matome, kad daug ką, už ką atsakingas euras pietų Europoje 300 milijardų eurų nieko čia nepakeis, jūsų imperialistinės ambicijos apiplėšia didžiausio pasaulio kontinento žmonės nu, ir atima iš jų potencialą. Pone Junkeri, tai nėra naujas sandaris. Jūs sakėte, kad kalėdos atėjo anksčiau. Tiesiog tai dar vienas ES iškeptas kalakutas. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete. Dabar sveikiu žodį ponui Anemans, neprisijungiusiu vardu. Nemanau, kad perdėsiu sakydamas, kad euro darbo vieto augimo paketas yra farsas. Tai yra iš tikrųjų, tai yra šiukšlių krūva. Iš esmės, tai yra naujų etikečių klyjavimas ant senų dalykų, tai yra visiškai nenaudingas ir bevertis dalykas, jūs kalbate apie svertus ir lėšas, fondus, bet visa tai yra tik tai niekam tikės e, laistituvas, abrakadabra, burtų lasdelės ir e, monopolijų pinigai. Tai yra viena didžiausių jūsų problemų. Kalb, Kalbame apie negirdėtą skandalą, kuris didžiulę dėmę uždeda komisijai. Ir iš esmės jūs pučiate miglą į akis visiems, nes jūsų autoritetas yra nieka vertas ir e, iš esmės pasitikėjimo jumis nėra negramo. Ačiū toliau e, ministrų tarybos vardu ministras Padaonas. Pone pirma, pirmininkė, pone, ponai, ponios ir ponai parlamento nariai. E, pirmininko Junkerio iniciatyva yra labai savalaikė. Dabar negalime neikti, jog ekonomikos augimas yra žemas Europoje. Prognozės visą laiką būna pakankamai žemos. Ir matome, kad e, yra ekonomikos stagnacija ir infliacija taip pat per nelyg ilgą laiką yra tokia, e, kokia yra. Mes turime keisti padėtį, išsikapsyti iš tos stagnacijos. Tai yra būtina visai Europai. Pirmininkaujanti Italija įtvirtino ekonomikos augimą ir užimtumą tarp savo prioritėtų. Tam reikia struktūrinių reformų, gilesnės integracijos Europoje ir e, paramos investicijoms. Investicijos yra esminės svarbos dalykas, norint užtikrinti ekonomikos augimą. Reikia čia tinkamai reaguoti į pasiūlą ir, ir paklausą trumpalaikės ir e, vidutinės trukmės laikotarpio perspektyvoje. Mes turime keisti dabar susidariusias tendencijas. Struktūrinės reformos yra būtinos nacionalinių lygmenių visose ES valstybėse. Labai svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas įmonėms. Nepamirškime, jog reformos, kurių jau yra imtasi kai kuriuose valstybėse, duoda tinkamų rezultatų. Tačiau reikia taip pat ir e, Europos lygmenių e, reformų. Galiu paminėti čia bankų sąjungą, taip pat automatinį keitimąsi informaciją, kovos su mokesčių vengimu srityje. Keičiasi taisyklės, keičiasi elgesys, keičiasi ištekliai. Reformos keičia padėtį ir investicijų požiūrių. Investicijos yra būtinos. Ir yra klausime, ar reikia mm, daugiau projektų ar daugiau lėšų. Tai yra netinkamas klausimas. Mes e, turime didėjant projektų skaičiui didinti ir e, lėšas. Ekofino darbo grupė, toje grupėje dalyvauja taip pat ir investicijų bankas, valstybių narių atstovai, komisija. Ta darbo grupė jau pasė pasiekė konkrečių darbo rezultatų ir tai gali būti puikus darbo pavyzdys ateičiai. Pirmininkas pateitė savo programą ir ta investicijų programa gali suvaidinti esminį vaidmenį užtikrinant užimtumą ir ekonomikos e, augimą. Europai tai gali būti labai svarbus sverto efektas. ECOFIN taryba per kitą savo susitikimą už, keli, už kelių, įvyksantį už kelių dienų įneš pirmąjį savo indėlį. Mes manome, jog turi būti skatinamos ir viešosios, ir privačios investicijos. Turi būti užtikrinamas visų pirma e, viešosios investicijos, kad būtų sukeltas sverto efektas. Tačiau nepamirškime, kad viešosios investicijos turi ir tiesioginę sąsąją su privačiomis investicijomis. Ypač e, dabartinės ekonominės konjunktūros sąlygomis. Tokiame kontekste įmonės dažnai visų pirma remiasi trumpalaikę perspektyvą, trumpalaikių matymų. Ir todėl reikia, kad būtų visų pirma veikiama e, viešajame sektoriuje. Siekiant pritraukti privačias investicijas, mums reikia reformų, geros reformų programos, siekiant pagerinti sąlygas įmonėms, siekiant pritraukti daugiau privačių investicijų. Ir šita idėja atsispindi pateikiame e, plane. Taip pat reikia įgyvendinti kitas priemonės, kurios sustiprinto jau egzistuojančias e, priemonės. Čia labai svarbu vaidmenį vaidina Europos investicijų bankas. E, jo vaidmo labai svarbus bendradarbiaujant su nacionaliniais e, plėtros bankais. Šiame kontekste turi būti veikiama tinklo sąlygomis. Taip pat turi būti tinkamai parenkami tiksliniai projektai ir ten turi būti nukreipiamos investicijos, tai turi apimti švietimą, energetiką, e, vystimasi. Tai labai svarbu kompleksiniu požiūriu. Prisiminkime tai, kas Europą atitolina nuo e, pažangos technologijų srityje ir nuo ekonomikos augimo. Aišku, galbūt mūsų piliečiai nori, kad būtų veikiama greitai, kaip galima greičiau. Turime nepamiršti, kad piliečiai gali greitai ir nusivilti. Labai svarbu suprasti, jog komisijai reikės tam tikro laiko viskam parengti. Tačiau laukiant konkrečių rezultatų, jau galima kai ką nuveikti, galima identifikuoti svarbiausius projektus, galima jau galvoti apie tų projektų e, pirminį finansavimą. Tai yra, reikia nusiųsti tam tikrus pirminius signalus. Nes labai svarbu e, pritraukti privačias investicijas. Ir dažnai Žinome, jog piliečiai nepasitikė pakankamai Europos politikais, todėl institucijoms tenka e, pareiga tai suprasti. Aš e, manau, kad e, pateiktas planas yra tik pirmasis žingsnis, bet labai svarbus e, žingsnis ekonominės politikos e, srityje, užtikrinant e, tinkamą ekonomikos augimą ir užimtumą Europoje. Vielen Dank, Herr Paduan. Dėkoju. Ponui Padon. Dabar žodį norėčiau suteikti vėlgi komisijai. Vicepirmininkas ponas Katainenas. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš norėčiau jau dabar padėkoti jums visiems už labai vertingus pasisakymus. Mes savo ruoštų siekiame labai gilaus bendradarbiavimo tam, kad šis planas taptų realybę. Šiandieną Junkerio komisija tęsi pirmąjį pažadą, kurį išsakėme, kai buvome paskirti. Mes pristatome investicijų planą, kuris pakeis tai, kaip viešosios lėšos bus naudojamos investicijoms Europoje. Rinkoje yra daug likvidumo, palūkanų normos žemos ir rinkų, rinkoje įtampa sumažėjusi. Tuo pat metu yra didžiulė patikimų investicinių projektų paklausa ir vis dėlto investicijų trūksta. Matome, kad yra didžiulis atotrūkis. Rizikos vengimas smugdo investicijas ir mūsų institucijos turi suvaidinti svarbesnį vaidmenį ir paklausos ir pasiūlos prasme. Turime numatyti ilgalaikį finansavimą projektams, kurie prisideda prie bendrų mūsų prioritetų Europoje. Energetika, transportas, moksliniai tyrimai, inovacijos. Norint pasiekti sėkmingų rezultatų, privalome susivienyti ir siekti inovacijų. Gerbimi parlamentarai, mes galime įgyvendinti tokio masto ir ambicijų programą tik turėdami tvirtą šio parlamento paramą. Mes tikimės jūsų paramos šiam investicijų planui. Siekiame tikrai aukštų ambicijų ir siunčiame signalą rinkėjams, kad jų balsas buvo išgirstas. Aš žinau, kad šiandieną daug dėmesio bus skiriama papildomiems finansiniams pajėgumams. Tai yra svarbus dalykas, tačiau man to nepakanka. Kaip sakiau savo klausimuose, aš nenoriu tik tai skaičius surašyti ant popieriaus ar padėti pinigus ant stalo. Dėl to mes ir siūlome esminės investicijų reformas ES lygmenių. Mes norime kad realios investicijos vyktų realioje ekonomikoje ir kad tai kurtų realias naujas, naujas galimybes Europoje. ES investicijų planas yra trikampis, kurį sudaro trys kampai. Pirmiausia, privalome pasirūpinti, kad kiekvienas investuotas euras maksimaliai prisidėtų prie realios ekonomikos. Tam tikslui mes pradėsime įsteigsime Europos fondą, strateginių investicijų fondą, kartu su Europos investicijų banku. Tas fondas bus, turės e, garantijas ir 21 milijardo eurų kapitalą, pradinį kapitalą. Naujos e, šio fondo skolinimo galimybės bus didesnės nei 16 milijardų eurų realiai ekonomikai, tai bus skiriama didesnės rizikos investicijoms, numatant e, pirmo praradimo, pirmo nuostolio garantijas. Tai reiškia, kad investuotojai gaus pirmojo, pirmojo e, nuostolio garantijas. Ir taip pat tas fondas bus naudojamas ilgalaikiams e, e, strateginiams investicijoms finansuoti, siekiant papildomų investicijų MVI ir vidinio dydžio įmonėms su solidžiomis garantijomis mes galėsime numatyti daugiau lėšų ir pritakti daugiau lėšų iš privačių, privataus sektoriaus, kaip, kur bus numatyta mažesnė rizika. Tai duoks daugiklio efektą ir fondas išlaisvins investicijas viešajame privačiajame sektorėje. Tai yra prielaidos daromos pasiremiant ES ir investicijų banko patirtimi. Kalba neina apie sudėtingą finansinę priemonę, bet apie tai, kad reikia investicijų. Ir tie, kurie tvirtina, kad tai nėra realūs pinigai, aš galiu atsakyti, tai yra nesąmonė. Tai yra labai realūs, realios papildomos viešųjų, vieš, viešųjų lėšų investicijos, kurios leis pritraukti realias investicijas į realius projektus ir sukurti realias darbo vietas. Tai nėra brangus grinų pinigų uždalymas kuris neduotų jokių ilgalaikių, jokios ilgalaikės gražos. Mes čia pristatėme projektą, dabar turės įsitraukti nacionalinės vyriausybės ir numatyti papildomą kapitalą fondų ir mes raginame valstybės darės, narės tą padaryti. Valstybių narių indėliai į fondą bus neutralūs augimo pakto prasme. Be kita ko, mes siekiame, kad valstybės narės pasinaudotų ES struktūriniais fondais geriau ir dvigubai padidintų finansinės priemonės tokias kaip garantijos ir paskolos. 92 procentai struktūrinių fondų lėšų skiriama negražinų paskolų išdalyjimui. Tai turi keistis ir mes turime geriau pasinaudoti tais finansais, kad jie duotų realesnę duotų realesnį poveikį ekonomikai. Gerbimi parlamentarai, ponė pirmininkė, Šio paketo esmė yra politinis pasirinkimas. Arba mes elgsimės kaip ir anksčiau, išdalinsime paskolas ir net gražinamas paskolas, kol turėsime tų pinigų, arba mes panaudosime savo biudžetą veiksmingiau ir finansuosime rizikingesnį skolinimąsi. Mes štai pasirinkome. Tai yra naujas požiūris Europos lygmenių keisti tai, kaip viešos lėšos yra naudojamos. Antrasis ramstis. Mes norime pasirūpinti, kad šie pinigai pasiektų realią ekonomiką. Kartu su e, Europos investicijų banku mes numatome skaidrų, skaidrę patikimų investuotojų liniją kurie galės nustatyti gyvybingus projektus ES lygmenių ir numatyti techninę paramą šių projektų, param, e, šių projektų įgyvendinimui ir bus naudojamos novatoriškesnės finansinės priemonės e, valstybėse narėse. Štai to iš mūsų prašo investuotojai. Pinigų yra, tačiau investuotojai sako, kad jiems reikia aukštos kokybės struktūrinių projektų su aiškia ir skaidria informacija. Darbo grupė, kuriai vadovaus komisija ir investicijų bankas bei valstybės narės, nus, nu, nu, suras tūk, dabar vertins tūkstantį maždaug projektų. Mes norime europinę etiketę priklijuoti prie pačių gyvybingiausių projektų. Mes norime racionalių investicijų ateičiai, o ne dar vieno burbulo. Dėl to siūlome garantijų ES lygmenių, didesnės rizikos investicijoms e, mišinį kartu su ilgalaikiais projektais, kurie atitinka mūsų strateginius prioritetus. Jie kartu leis mums greičiau ir skubiau pradėti ir siekti ilgalaikių investicijų. Trečias dalykas. Mes norime atsisakyti kliūčių investicijoms privačiajame sektoriuje. Mes turime pas, paspartinti pastangas siek, siekiant geresnio reguliavimo, turime dirbti su valstybėmis narėmis, kad būtų uh, atnaujinti Europą gyventos struktūrinės reformos, sukūrenčios palankesnę investuotojams aplinką. Geresnis konkurencingumas, daugiau augimo darbo vietų. Mes norime sukurti bendrąją energetikos, skaitmeninę, kapitalo, viešų pirkimų ir paslaugų rinką. Tai leis atsisakyti reguliavimo kliūčių. Verslui bus lengviau investuoti. Yra daug įmonių, kurios kuria skaitmeninius produktus. Ir čia yra bendrą rinką, tarkim, Junktinėse Amerikos valstijose, o pas mus nėra. Yra daug žmonių, kurie nori investuoti į energetikos sektorių, tačiau kol nėra energetinės sąjungos, jie negali to padaryti taip lengvai, kaip, tarkim, maisto sektoriuje. Bendroji rinka turi būti gilinama paslaugose ir viešų pirkimų srityje. Aš taip pat paremsiu savo kolegas komisarus, kurie bandys sukurti bendrą energetikos rinką, transporto sektorių. Aš taip pat artimai bendradabiausiu su Jonathanu Hill, kuris e, e, kapitalo rinką kurs. Mes turi, mums reikalingas finansų sektorius, kuris geriau aptarnautų mūsų įmonės, ypatingai MVI, ir sumažintų priklausomumą nuo finansavimo iš bankų. Man bendrosios rinkos matmuo, trečiasis trikampio kampas yra pats svarbiausias mūsų darbe. Tai yra tas elementas, kuris realiai pakeis Europą visiems laikams. Aišku, tai nevyks per naktį, tačiau mes kartu sieksime to pokyčių, tų pokyčių, tai mūsų yra bendra atsakomybė. Visi tie trys investicijų trikampio kampai leis investuoti Europoje. Ir tai vienas kitas stiprinantys kampai. Aš norėčiau pasakyti, kad to naujojo investicijų fondo lėšų nepakaks. Mes, nemo, mes nenorime uždėti dar desnę naštą mokesčių mokėtojams. Re, geriausias dalykas yra realiosios investicijos, o nedidelės sumos sėdinčios bankuose. Mes pasinaudosime nedidelę viešųjų lėšų sumą, sukursime galimybę panaudoti investicinės lėšas, kurios laukia tokios galimybės. Mums reikia pinigų, kad pradėtumėme tą procesą, o po to tas procesas įsibėgės ir savaime vyks. Jeigu valstybės narės mano, kad lėšų nepakanka, mes kviečiame jas įnešti savo indėlį. Tam, kad investicijų planas būtų sėkmingas, valstybės narės privalo priimti drąsius sprendimus. Ir centrinis bankas turės irgi suvaidinti savo vaidmenį. Pats savaime tas planas nėra stebuklinga lasdelė, kuri leis pakeisti ES ekonomiką. Tačiau, ir tai yra labai svarbu, jeigu mes įgyvendinsime visus tuos tris plano elementus, mes pakeisime Europos investicijų žemėlapį visiems laikams ir struktūriškai jis bus geresnis. Taigi visi imkimės darbo kartu, kad investicijos duotų gražą Europoje. Ačiū. Dėkuoju, panai Kataninui. Diskusija šito klausimu yra baigta.